Kitas svarstymas bus įtrauktas į kitą protokolą. Parlamentas per tris mėnesius turi atsakyti į šią tarybos nuomonę. Nuo 21 sausio dienos prasideda šitas terminas mūsų atsakymui. EPP e pateikė pasiūlymus, kokie asmenys turėtų būti paskirti. Tai būtent ponas Kančianas taps su Arabijos pusėsalių delegacijos nariu, panas Antojociu, taps ES Kroatijos bendro parlamentinio komiteto narių pakeis pona Kančianį, o pato ponas Kazolino e, taps e, e, biudžeto komiteto nariu. Ar kas nors prieštarauja? Ponas Kelė, prieštaraujate? Ne. Ačiū. Taigi dabar šitie paskirimai priimti. Šiandieninio posėdžio protokolas